aplinkosauga taip pat gebanti patraukti jaunus žmonės į žemės ūkio sektorių Europoje. Ačiū. Ačiū gerbiamą komisarį, diskusiją baigiama, rytoj balsuosime. Kitas posėdis rytoj sausio 18 dieną antradienį nuo 9 valandos iki 13 valandos ir paskui po pietų. Darbo tvarkė paskelbta interneto svetainėje. Posėdį baigiame. Viso gero.